balsuosime rytoj už tai. Turiu pasakyti, kad UKIP partija nenori būti šio socialinio eksperimento dalis. Ačiū. Dabar ponas Martin Ehrenhauser. Recht,